Kolegi, io inizierei eh, i lavori. Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Palauksime, kas ateis vėliau, jeigu reikės kažkokius klausimus aptarti su tais kolegomis, tai tą ir padarysime. Bet dabar pradėkime nuo mm, protokolo tvirtinimo mūsų posėdžio vykusio kovo mėnesio 15 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, tai patvirtiname. Atsiprašau, sako kalbėtoja, mes turėjom patvirtinti darbo tvarkę, o dabar patvirtinkime kovo mėnesio posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, galime tada pereiti prie trečio darbo tvarkės punkto. Dėl mūsų darbo šitose dviejose posėdžiuose su 24 punktas buvo perkeltas į priekį ir jį aptarsime po 12 punkto. 10 ir 11 punktas buvo perkelti iki kitos, kitų posėdžių. Šeši, dvylika, šešiolika ir dvidešimt pirmoji peticija bus pristatyta pačių peticijos teikėjų. bet kalbėtojai galės kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. 15 punktas. Peticijos pateikėjams bus suteikti. E, jie galės pristatyti savo peticijas tiesiog iš Maltos interneto pagalba. 25 peticija ponas Mičelas paprašė perskaityti savo deklaraciją taip pat mūsų posėdžio metu. dėl Dublino įlankos klausimų. Jūs turbūt gavote priedus prie darbo atvarkės, kuriuose yra pateikiami peticijų paaiškinimai ir jeigu niekas neprieštarauja, tada uh, galiu tvirtinti, kad uh, jiems visi pritarė. Uh, ir galime pereiti dabar prie penkto darbo tvarkės punkto, kur ir prasidės mūsų tikrosios diskusijos. 1594 peticija 2010 metų pristatys ponas Gabrielė Červiai. Peticijai jos autorius čia nėra atvykęs, taigi žodį suteiksiu tiesiogiai ponui Viljamui Floydui iš komisijos. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Kaip manau, jūs žinote iš Strasbūro teismo nutarimo ši peticija buvo patenkinta. Iš komisijos pusės mes su tokiu klausimu esame susidūrę anksčiau. Buvo užduota nemažai klausimų dėl to ir 2009 m. lapkričio plenarinėme posėdėje vyko žodinė diskusija tais pačiais klausimais ir kaip jūs įsivaizduojate, turiu dėja pripažinti, kad komisija nusprendė, kad tai yra Italijos vidaus reikalas ir komisija nejautė poreikio priimti savo pozicijos tuo klausimu. Mes manome, kad tai yra nacionalinio lygio klausimas ir dėl to e, peticijos autorius patikė apeliaciją į Strasbūro teismą ir jis dabar neseniai patikė savo sprendimą. Honorable Auken. Ponas Volken. Aš. Man keista, kad šita peticija apskritai yra pateikta. Aš nežinojau, kad galima buvo teikti peticiją dėl teismo nutarties. Ir aš kai žvelgiu į visas tas peticijas, aš kai kurioms nepritariu, bet šitai ypatingai man ypač keista, kad čia yra byla, kurią svarstė teismas ir aš bandau suprasti, kodėl mūsų darbo tvarkėje yra įtrauktas šitos peticijos svarstymas. Man labai keista, kad tokia byla, kurią jau nagrinėjo teismas, vėl patenka mums. Čia juk ne peticija, netikra peticija. Na, peticija, nes autorius ją taip vadina, bet e, iš esmės tai nėra tikra peticija. Ji neturėtų būti mums pateikta, nes jau yra primtas teismo sprendimas Strasbūrė. Ar mes dar galim čia svarstyti šitą dokumentą? Ar mes galime prieštarauti žmogaus teisų teismo nutarčiai? Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ponas Jar. Taip, manęs nelabai čia matosi, bet dėkoju, kad suteikėt žodį ir man. Šitą problemą vėl mums tenka svarstyti. Yra tai buvę, kad peticijos yra pateikiamos, mes verstome, o po to tenka vertinti, ar e, peticijų autorius atlieka teisingus teisinius veiksmus. Jis kreipiasi į teismą, teismas nusprendžia ir mums kartais tenka vėl grįžti prie tos peticijos. Ir galbūt teismo nutartis ir yra teisinga. Ir mes, kaip peticijų komitetas, turėtume peržiūrėti, ar teisinės visos nuostatos yra teisingai taikomos. Galime detaliau tiesiog panalizuoti šitą peticiją. Penkt... Žmogaus teisų teismas čia priėmė savo sprendimą ir aš kaip komiteto narys nematau jokios priežasties, kodėl mes galėtume kažką kitą nuspręsti. Mes esame parlamento komitetas, politinio pobūdžio darbo grupė. Tada aš manyčiau, kad baig, reikėtų baigti diskusijas dėl šitos peticijos. Kolegė, giusto per... Uh, de... Kolegos, ar danončių kalbėti, ponas Vilent? dėl ponios Oken pastebėjimo. Galėčiau pasakyti, kad tiek žmogaus teisų teismas, tiek nacionalinis teismas gali nuspręsti, ar pateikta peticija yra teisinga ar ne, ar teisėta ar ne. Bet mes nebūtinai turime dėl to atmesti tą peticiją. Nes Strasbūro teismas gali, tarkim, pasakyti, kad peticijos e, dalykas ar pageidavimas peticijoje neprieštarauja teisės aktams, Europos teisės aktams. Bet tai neužkirta kelio peticiją pateikti mūsų komitetui. Mes galime, besvarsydami, padaryti išvadą, kad Europos teisės aktų nepakanka ir galime tada pateikti pasiūlymą dar persvastyti peticiją. Taigi, net jeigu teismas yra nusprendęs, priemė savo nuosprendį, tai peticija gali būti pateikiama ir mūsų komitetui. Ir mes tada galime nuspręsti, ar tęsti svarstymą dėl peticijos ar ne. Bet aš manau, kad nebereikėtų jos daugiau svarstyti. Aš norėčiau kai ką paaiškinti visiems kolegoms. Iš principo, aš pritariu tam, ką sakė ponė Oken. Bet šiandieną mes svarstom tokią peticiją, kurią pateikė pats autorius. Mm, ir jis ją pateikė dėl to, kad mane, kad susidūrė su esminiu Europos sutarčių nuostatų pažeidimu. Būtent dėl reikalavimo iš klasių mokyklos išnešti nukryžiuotusius. Gavome teismo sprendimą, tad e, mes savo diskusijas galime, buvome sustabdę, o šiandieną vėl jas ketiname pradėti ir galtinai nuspręsti, ar, ar, diskus, ar peticiją reikėtų jos varsmą baigti ar ne. Taigi aš nenoriu, kad labai giliai diskusijas čia leistumėmės. Ir visų pirma, jeigu mes tas diskusijas sakytume pradėti nuo neteisingos prielaidos. Ar dar norčiau kalbėti yra? Pone Oken, žodis Jums. Making, not... Aš supr suprantu ir sutinku su tomis pastambomis, tačiau manau, kad šiek tiek yra keista, uh, nagrinėti čia tą peticiją, kadangi šiame komitete mes teisės aktų neprimame. Ir jeigu aukščiausias teismas, kažkoks teismas priema sprendimą, mes negalime nesutikti su tuo sprendimu. Dėl to aš ir keliu tokį klausimą. Aš pritariu pirmajam verdiktui, nes man buvo tikrai nemalonu girdėti, kai kryžius buvo pavadintas simboliu, tai yra kur kas daugiau negu simbolis. Taigi aš pritariu pirmajam teismo sprendimų, nes kryžius yra labai svarus ženklas. Ir dabar aš tiesiog noriu paprašyti atsi... prisiminti tai, kad mes neturime vien žiūrėti tai, kas mums politiškai patogu, kad mes ginam žmogaus teisių, teisės ir nagrinėjom peticijas susijusias su žmogaus teisėmis. Ir jeigu Ir jeigu žmonės patikė peticiją, mes negalime sakyti, kad tai susiję tik tai su Italijos realijomis. Čia iškyla tam tikras pavojus. Aš noriu pasakyti, kad dabar mes nagrinėjom šią peticiją ir visi pritarė tam, kad ši peticija būtų, nagrinėjam, būtų nagrinėjama. Gerai, tačiau jau yra priimtas teismo sprendimas. Dėkuoju. Credo non, non ci sia molto da aggiungere comunque eh, a questo punto. Nemanau, kad reikėtų ką nors pridurti. Taigi galime laikyti šią peticiją išnagrinėtą ir pereikime prie kito punkto. Kitas punktas yra peticija 901 2008 metų, kurią pateikė ponas David Skine. Jisai čia dalyvauja, taigi suteiksiu jam žodį trims minutėms. You, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs žinote, ši peticija jau buvo du kartus dėl jos buvo diskutuota čia šiame komitete ir jinai sukėlė daug susidomėjimų įvairių parlamentarų tiek šiame komitete, tiek už jo ribų. Jai buvo pritarta, tačiau aš norėčiau e, plačiau paaiškinti, e, koks, kokia yra problema. Atkreipsiu dėmesį į du tipus, dvi rušis e, teisės į asociacijas. Yra pozityvi ir negatyvi teisė burtis į asociacijas. Negatyvi teisė tai yra apibriešta kaip laisvė, e, kad laisvė neleisti kištis kitiems žmonėms, kurie nori jūs įtraukti asociaciją. Ir Tai yra labai e, giliai įskiepita mūsų kultūroje visoje Europoje ir aš manau, kad daug kas pritartų, kad negatyvi teisė yra absoliuti teisė. Negatyvi teisė nesiburti į asociacijas yra visiškai teisėta teisė. Ir 2008 metais mes patiekėme peticiją dėl daugelio pramonio pobūdžio konfliktų Švedijoje, 2006 metais dėl streikų ir mes nustatėme, kad asmenys turi turėti laisvę nepasirašyti kolektyvinių sutarčių ir nesijungti į profesinės sąjungos ir turi teisę rinktis tai daryti arba to nedaryti. Aš taip pat galiu naudotis laisvę jungtis į asociacijas, lygiai taip pat kaip galiu naudotis laisvę nesijungti į asociacijas. Ir tai yra ir esmė mūsų peticijos ir manau tai yra labai svarbu, kad komitetas išnagrinėtų šią peticiją. Mes nenorime diskutuoti dėl to, ar kažkas turėtų dėrėtis su profsąjungomis ir dėl kokių priežasčių, bet problema yra ta, kad jis ar ji, kažkuris asmuo, turi visišką teisę pasakyti ne, be jokių dėrybų. Taip pat galėčiau kalbėti apie darbuotojų teisės ir profsąjungų teisės, teisės streikuoti, Tos organizacijos taip pat turi pagrindinės teisės ir mes su tuo sutinkame. Tačiau turėtumėm apsvarstyti štai ką. Jeigu darbdavys e, turi dar, darbuotojus ir tie darbuotojai gauna atlyginimus, tuomet nebūtų pagrindo profsąjungoms tenktis priversti bendrovėm vienai par kitaip reaguoti į reikalavimus. Čia turėtumėm užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės. Mums atrodo, kad Švedijoje ir kitose valstybėse narėse yra neprimtina, kad nacionalinė teisė suteiktų sistemą, kurios pagrindų būtų galima dėrėtis. Ir ar tam tikros įmonės nori būti nepriklausomos, nori versti savo verslu ir tiek darbuotojai, tiek darbdaviai turi asmeninių įsitikinimų apie jungimąsi į asociacijas ir remiasi verslų pagristais darbo santykiais. Manau, kad reikėtų užtikrinti e, tinkamą apsaugą, kad bauginančios profsąjungos spaudimo dančios profsąjungos nedarytų spaudimo siekiant stipresnės darbo rinkos ir kad nebūtų diktato, kaip įmonės turėtų veikti. Čia mums reikia tokių įmonių, kurios turėtų lankstumo plėsti savo veiklą, priimti daugiau darbuotojų. Mes nenorime, kad mums būtų grasinama be jokio pagrindo kokios nors organizacijos, kuri mano, kad gali uždaryti tam tikrą įmonę, jeigu toji nesutinka pasirašyti susitarčių. Ši laisvė iki šiol buvo taikoma tik pozityvioji jos pusė, tačiau yra visiškai aišku, kad asmuo turi turėti teisę ir nesijungti į asociacijas. Mes nekalbame vien apie švedijos modelį, mes nekalbame apie kolektyvinių dėrėjimųsi principą, mes kalbam apie laisvę nesijungti į asociacijas. Tai yra viena iš pagrindinių teisių ir laisvių. Mes dėkingi daugeliu deputatų, kurie supranta šią laisvę, pritarė jai. Ir mes norėtum, kad šis komitetas e, pateiktų e, mūsų atveju, mūsų peticiją kaip žodinį klausimą ir galbūt būtų paskirtas pranešėjas nes daugelis parlamentarų yra susidomėję šiuo klausimų, kad būtų parengtas, mm, parengta ataskaita, parengtas pranešimas, teisinės galios neturintis pranešimas. Mes giname e, visų, esame už tai, kad būtų ginamos visų ES piliečių teisės ir laisvės. Ačiū. Eh, Ačiū, suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Fenstra. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, nes manau, kad jau buvo daug kas pasakyta ankstesniais dviem uh, atvejais. Ir aš norėčiau nurodyti šio komiteto nariams, kad dėje Europos teisingumo teismas Gustafsono bylos atveju, kur buvo paprašyta peržiūrėti tą bylą, labai aiškiai nustatė, kad konvencijos, žmogus teisų konvencijos 11 straipsnė, kurio kalbama apie e, laisvę jungtis į asociacijas, tenais nėra numatyta teisė ir laisvė nesijungti į asociacijas. Ir Aš manau, kad vertėtų jums susipažinti su mūsų parengta medžiaga, nes joje yra labai daug naudingos informacijos apie Švedijoje naudojamą sistemą. Ačiū toliau, kolegė Helen. Ačiū pirminkė. Turiu keistą jausmą, kad tai jau yra buvę. Prieš daugelį metų, maždaug apie 25-30 metų, vyko didžiulės diskusijos apie tai, kas Anglijoje buvo kalbama apie kas buvo vadinama closed shop, kai darbdavys buvo, buvo nustatyta prievolė įstoti į profesinę sąjungą. Ir tuomet buvo stengiamasi atsikratyti šito principo ir nustatyti teisę e, jungtis arba nesijungti į profesinės sąjungas, kad Tokią teisę galėtų naudotis darbuotojai arba jų įmonės. Taip pat mane ir nustebino, nes teisė jungtis į asociacijas arba nesijungti į jas yra aiškiai nustatyta daugelyje teisių hartijų įvairių rušių ir tai egzistuoja jau dešimtmečius. Aš čia turiu susijusi skyrių visuotinių žmogaus teisų deklaracijos 20 straipsnis ir ten kalbama, kad visi turi teisę į taikę, į taikų susirinkimą ir niekas nėra taip pat verčiamas priklausyti asociacijai. Taip pat kalbėčiau kalbėti apie bendrijos pagrindinę teisę 99 metų gruožį mėnesį priimta Ir man įdomu, ar tai yra tas pats dokumentas, kurį minėjo komisija, nes komisija kalbėjo apie 11 straipsnį ar pastraipą. Tačiau tai ne tas pats straipsnis, kurį aš ketinu pasituoti, kur yra kalbama, kad darbdaviai ir darbuotojai Europos e, bendryje turi teisę jungtis į asociacijas, profesinės organizacijas arba profsąjungas. Ir taip pat toliau sakoma, kad kiekvienas darbdavys ir darbuotojas turi turėti teisę jungtis arba nesijungti į tokias organizacijas, nepadarant jokios profesinės ar asmeninės žalos. Nemanau, kad dar aiškiau ir tiksliau būtų galima tai surašyti. Tai yra darbuotojų teisė jungti, stoti profesinę sąjungą arba ją nestoti, nesijungti prie jos. Ir visuotinė žmogaus teisė deklaracija tai yra tiek ir Europos bendrijos pagrindinių socialinių darbuotojų teisių hartijoje. Tai yra labai tiksliai ir aiškiai pasakyta. Jeigu aš būčiau tai, žinočiau tai prieš 20 metų, kai vyko diskusijos, ar tos teisės turėtų būti gyvenintos, man atrodo, kad tai yra aiškiau negu aišku. Aš norėčiau pritarti peticijos tiekėjo pasiūlymui kad turėtų mūsų komitetas pateikti žodinį klausimą šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasiūlyti ir pritarti peticijos tiekėjo pasiūlymui, kad komitetas turėtų paskirti pranešėją šio klausimo, nes tai yra vienas iš pagrindinių žmogaus teisų klausimų, kuris yra nustatytas ir turi būti pripažintas. Kaip jau minėjau, tose hartijose tai yra nustatyta ir ta teisė turėtų būti naudojamasi, kuri galioja jau daugiau kaip 20 metų. Ačiū, ponia Okun. Turiu pasakyti, kad visiškai nepritariu savo kolegai. Aš noriu pasakyti dar, kad, dar kartą, kadangi jau turime žmogaus teisų teismo verdiktą, čia kalb, prieš tai kalbėjome apie Italijos atvejį, bet man atrodo, kad ne mes, tai nėra ne mūsų kompetencija, mes neturime teisės aktų Europos Sąjungoje. Ir šiame komitete mes turėtum labai daug ką nuveikti ir tiesiog dabar gaištame laiką. Ne pirmą kartą tai vyksta. Ir mano nuomonė galima pritarti arba sutikti arba nesutikti su to, kaip turėtų, kaip reikėtų elgtis, bet yra priimtas verdiktas. Ir galbūt vėl reikėtų kreiptis į teismą, kaip buvo Italijos atveju, tačiau nemanau, kad tai yra mūsų kompetencija. Aš nepritariu, nesutinku. Šiame komitete mes turime labai daug darbų. Ir Švedijos, Danijos modelis galbūt mums visai neprimtinas. Aš negaliu ginti Danijos arba Švedijos modelį pasinaudodama šiuo komitetu. Nenorėčiau. Ir nemanau, kad tai yra tinkama šiame kutete tai svarstyti ir pradėti diskusijas su žmogaus teisų teismu. Tai, tai ne mūsų darbas, ne mūsų veikla. Tokia mano nuomonė. Ačiū. Macmillan. Aš pritariu Rodžeriui Selma, tačiau e, spontaniškai galėčiau pasakyti, kad tie mechanizmai, kurie naudojami Švedijoje, E, galbūt reikėtų juos labiau panagrinėti ir padaryti išvadas. Ponas Jar. Aš būčiau už tai, kad būtų teikiamas klausimas žodžiu šią temą. E, tačiau viskas priklausys nuo to, kaip jį formuluosime. Kiekviena valstybė narė turi savo sistemą ir uh, nebandome siaurinti pagrindinių teisių. Jei kažkas nori jungtis į asociacijas, kurti organizacijas, nori pritraukti narių, tai nieko blogo. Tačiau klausimas privaloma narys. Vokietija nuolat yra teikiami skundai šio klausimu. Uh, Kartais e, darbuotojams e, yra pasakoma, kad jie turi tapti asociacijų nariais e, ir net nepaklausiant, ar, ar jie nori, turi mokėti įmokas, nario mokesčius ir tai aišku gali reikšti ir, ir teismų bylas. Tai tokia ta problema yra, nekalbame apie tai, kad kažkokie nuo teisės turėtų būti atimtas, mes kalbame apie teisų primetimą kai kam, to galbūt būtų einama per toli. Uh, atitinkomis e, aplinkybėmis, e, kurios galbūt šiandien atrodo e, nepagristos. Buvo tokių istorinių priežasčių, dėl ko atsirado teisė E, jungtis asociacijas, o dėl nesijungimo e, į asociacijas, tai reikėtų teikti klausimą žodžiu, bent jau turėtumėm Europos parlamentą atsakymą šio klausimu. E, čia gali kilti problemų, mes nenorime kištis į valstybių narių vidaus reikalus, tačiau. šis klausimas yra apie tai, kad kažkam tai yra liepiama tapti asociacijos organizacijos nariu. Ir e, klausimas, kaip tai dera su įstatymo viršenybė. Žinau, kad e, Vokietijoje taip pat teikiama panašių e, skundų, ypač darbdaviai teikia tokius skundus, jeigu, tarkim, jie yra priversti tapti, pavyzdžiui, statybos sektoriaus asociacijų nariais ar panašiai. Taigi pasiūlymas teikti klausimą žodžiu. Ponas Kiner, jums dar dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos atstovas manas Finsteris minėjo Švedijos vyriausybės atsakymą, tačiau e, jeigu e, perskaitytumėt atidžiai, ką tuometinis užimtumo ministras atsakė, jis sako savo atsakymą, kad jis e, pripažįsta teisės nesijungti asociacijas principų, Švedijos vyriausybė pripažįsta, kad yra toks dalykas ir aš manau, kad šis komitetas, peticijų komitetas, e, gali aptarti tai, ar Švedijos darbo įstatymai tvirtina, pripažįsta tokią laisvės, tam e, pritarė. Ir iš tiesų komisijos atstovas Finstra neturėtų sakyti, nesaky, neturėtų sakyti, kad e, nėra laisvės nesijungti asociacijas, kai tuo tarpu Švedijos vyriausybė tai pripažįsta ir šiuo metu Švedijos parlamente vyksta diskusijos dėl to. Dėkui. Gavome Švedijos vyriausybės laišką, ten yra patikslinimas, paaiškinimas, tai, e, tai dar vienas e, esminis elementas būtų. Uh, Mūsų dokumentuose nėra teismo sprendimo, kuris būtų aktualus šiuo atveju, tačiau mūsų dokumentuose yra apibendrinti argumentai ir ten nėra atsakymo mūsų, į mūsų nagrinimą klausimą. Klausimas e, susijęs su Švedijos e, įstatymo nuostatomis. Uh, E, su nepripažinimu laisvės nesijungti asociacijas. Tad e, sprendimas, kurį buvau įvardysi anksčiau būtų toks. Ta, šita peticija susilaukė ypatingo dėmesio, kadangi skundžiamasi yra dėl teisės į laisvę nesijungti asociaciją. Laisvė būtų susijusi su religinę laisvę. Tai buvo papildomas argumentas, komisija tai nurodė ir reikia įvertinti, ar tai nepažeidžia esminio principo sutarčių hartijos, ar E, tai toks būtent būtų klausimas ir manyčiau turėtume eiti prieki, dabar tinkamas metas. Tai aptarti, e, komisija yra tam tikras e, komisijos atsakomybės trūkumas šioje srityje. Kolegos yra pateikę prašymą, ar dalyvaujantis kolegos turėtų uh, prieštaravimų. Visų pirma, norėčiau kreiptis į kolegas, narius. Pane Auken, jūs prašote žodžio? Pane Auken. Narė kalba be mikrofono. Atsiprašau, jūs, maniau, kad jūs prašote žodžio. Ar klausite, ar kas nors prieš? Taip, aš prieš. Atsiprašau, maniau, kad prašėte žodžio. Taigi buvo pareikštas prieštaravimas, kalbant apie šį prašymą, yra, yra dauguma, baigiame svarstyti šią peticiją, baigiame svarstyti šį uh, klausimą, taigi sprendimas priimtas teikti klausimą žodžiu e, į komisijai ir dabar pereiname uh, prie septinto darbo atvarkės klausimo metinis pranešimas dėl peticijų komiteto veiklos 2010 metais ir iš karto suteikiu žodį pranešėjų kolegui ponui Mayer. Ačiū pirmininkė. Kitą savaitę vyks, bus parengtas pirmasis projektas ir dėl jo bus varstoma O dabar noriu pasakyti, kad kitą savaitę, kai jau bus parengtas tas pirmasis projektas ir kai būsime gavę nuomonės iš visų politinių frakcijų, mes peržiūrėsime pasiūlymą ir bus surinktas posėdis gegužės pradžioje. Tada jau tikimės, kad būsime baigę svarstyti visų nuomonės ir po to galėsime padaryti išvadas ir gegužės mėnesį parengti pirmąjį dokumentą, dėl kurio rengimo jau buvo esame susitarę. Toks mano pirmasis pasiūlymas. Ponas Makmilan. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti, pana Meir, ar jūs ketinate šiandieną dėl to diskutuoti, dėl to projekto? Aš klausiu dėl to, kad Manęs paprašė Aldė būti šešėlinių pranešėjų šio, šio klausimu. Kolega Jar. Ponas Jar. Mano pasiūlymas būtų toks. Ar gal greičiau klausimas, tai būtų ponui Meijer ar reikėtų surenkti galbūt ir šešėlinių pranešėjų susitikimą, aptartume šį klausimą ir pasirenktume oficialiam posėdžiui. Taigi galėtume surenkti e, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų posėdį. Ir tada galėtume aktyviau dalyvauti rengiamajame darbe. Ponas Meijer. Aš galiu sutikti su tokiu pasiūlymu. Tik tai iš sekretoriato pusės galiu pasakyti, kad mes jau esame pasirengę e, svarstyti pirmą e, teksto variantą ir šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai galės su tuo tekstu susipažinti kitą savaitę ir tada mes lauksime pasiūlymų iš visų šešėlinių pranešėjų, po to surinksime pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų posėdį, o po to parengsime tokį dokumento versiją, kurią pateiksime visiems komiteto nariams. Ir tada E, toks bus pirmasis galtinis teksto variantas. Atrodo, kad dėl to pasiūlymo visi sutarėme, kad pirmą susitik šešėliniai pranešėjai ir kito posėdžio metu turėsime nuomonės projektą. Kitas punktas yra diskusija dėl e, mobilumo ir įtraukties, bet matau, kad pagrindiniai asmenys dar nėra atvykę. Noriu paklausti ponios Oken, galbūt tada galėtume svastyti dabar kitą punktą. Tai yra nuomonė dėl 27-osios e, taikymo, bendryjų teisės taikymo komiteto ataskaitos. Aš kalbėsiu daniškai. Jeg har ikke tænkt mig at. Svarstome nuomonę. Gå ind i punkterne, øh, hver eneste af dem, men fremhæve. Galime ją peržiūrėti papunkčiui. Bet geriau būtų apsvarstyti tik tai svarbiausius punktus. Pirmiausia, trečiąjį. Tai yra pasiūlymas, projektas. Jau matėme, kad dažnai gauname peticijas, kur yra skundžiamasi dėl simo, remiamasi pagrindinių teisų hartyje. O kartais paaiškėja, kad ta hartija nėra taikoma konkrečioje valstybėje narėje ir mes turime tada ieškoti būdų, kaip situaciją pagerinti. Yra buvę ir labai sėkmingų pavyzdžių. Kai visos žmogaus teisės yra užtikrinamos šalyje. Taigi teikdami savo atsakymą mes teigiame, kad reikėtų kreiptis į nacionalinės institucijas visų pirma. Bet kai kuriais atvejais galima taikyti kitas priemonės. Tai buvo statybų atveju Ispanijoje. Tais atvejais peticijų teikėjams yra siūloma kreiptis į savo šalies institucijas. Ir dažnai tokie peticijų rengėjai labai supyksta ir sako, kad daug darbo įdėjo rengdami peticiją ir jie patyrė įvairiausių procedūrinių kaštų ir jiems niekas nieko nepadėjo. Ir jeigu mes norime, kad teisės aktai būtų visur įgyvendinami tinkamai, turime į visą tai atsižvelgti ir į tokias susiklosančias situacijas. Šiame pranešime taip pat yra teigiama, kad per metus kartais gaunama 2 ar 3 tūkstančiai skundų, tad nusiskundimų skaičius nemažėja. Aš žiūriu į patį dokumentą. Tad kokią procedūrą turėtume taikyti? Būna, kad tenka svarstyti peticijas du kartus, tris kartus Reikia numatyti konkrečią procedūrą, kad tokių situacijų išvengtume. Ir tikiuosi, kad mes komitete sugebėsime rasti būdą mm, tokį, tokią procedūrą e, nustatyti. Penktasis punktas ir dešimtasis punktas taip pat, mano nuomonė, yra labai svarbus. Valstybės narės labai ilgai užtrunka įgyvendindamos teisės nuostatas ir dėl to taip pat susiklosto nepagidautinos situacijos. Valstybės narės yra pačios atsakingos, o mes te turime e, patvirtinti, kad iš tiesų teisės aktai kartais yra sudėtingi ir paskatinti valstybės narės teisės aktus įgyvendinti. Vėl trečia, dvyliktasis punktas. Jis tiesiogiai susijęs su, tri, su trečiuoju punktu. Čia klausimas yra, kada. Kada reikėtų svarstyti e, pateikiamas klausimus. Mes turime kriterijus, pagal kuriuos sprendžiame, kada reikia svarstyti klausimus, kada juos spręsti, yra taikomi Kopenhagos kriterijai. Svarbu, kad čia mūsų komitete mes atsižvelgtume į visus šiuos sunkumus, nes atrodo, kad dabar įvykiai tik kartojasi nuolatos. Taip pat buvo, kai svarstėme septintą ir antrą straipsnį, kolega prilygino tą mūsų diskusiją apie, e, sulygino šitą diskusiją su diskusija apie brandolinę bombą. Žinoma, tas palyginimas galbūt ir per, per stiprus, bet turbūt kolega turėjo galvoje tai, kad to, tokio dėlisimo uh, e, pasiekmės gali būti prilyginamos atominės bombos sprogimui. Tad manau, kad mes dažniau turėtume laikytis lankstaus atsakymo principo. Ir mano paskutinis pastebėjimas. Skaidrumas. Nemanau, kad komisija yra teisi, kai sako, kad mes neturime teisės pateikti savo nuomonę. kai yra pateikiami skundai arba nusiskundimai prieš valstybės narės. Svarstant tokius skundus yra būtinas skaidrumas. Yra atvejų, kai mes tikrai matome, kad ne visa informacija yra laisvai prieinama, bet taip neturėtų būti. Skaidrumas čia yra gyvybiškai svarbus. ir galime situaciją pagerinti e, pakeitimais. Europos Sąjungos valia čia nėra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad piliečiai turi turėti teisę dalyvauti ir gerinti savo gyvenimo sąlygas. Piliečiai turi patys jausti, kad jie dalyvauja tobulinant Europos Sąjungą. Ir mes turime ir atžvelgti į piliečių interesus visų pirma, būtent todėl ir, ir privalomas skaidrumas. Ir todėl skundų procedūroje visų pirma reikia užtikrinti skaidrumą, nes parlamentas turi prieigą prie visų gaunamų skundų ir mes turėtume uh, tą prieigą suteikti ir piliečiams. Turime garantuoti piliečiams teisę aktyviai dalyvauti, teikti skundus ir stebėti jų svarstymą. Komisija negali sakyti, kad to daryti negalime, nes tokiu būdu kaip tik nebūtų užtikrinamas skaidrumas. Netiesa, tik kai kuriais atvejais tenka svarstyti peticijas ar skundus už uždarų durų, bet tokie atvejai labai reti. Ir dar vieną punktą norėjau pastebėti, bet dabar nerandu savo dokumentuose jo. Ir kai prisiminsiu, tada paprašysiu žodžio. Ačiū, ponė Okin. Ketvirtasis straipsnis antroji dalis. Tūkstantis keturiasdešimt devintasis dokumentas 2001 metų. Ketvirtasis straipsnis antroji dalis. 4.2. Ta punktą norėjau paminėti. Ačiū, ponė Okin. Dabar žodį norėčiau suteikti Martinui Kridai, komisijos atstovui. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau už tai, kad pavėlavome į posėdį. Jūs labai griežtai laikėtės darbo tvarkės punktų, tai aš išgirdau tik tai pasisakymą apie skaidrumą, tai galiu ir pakomentuoti. Aš, o jeigu turėjote kažkokių kitų klausimų, tai būčiau dėkingas, jeigu paklaustumėte juos dar kartą, užduotumėte juos komisijai. Dėl skaidrumo, žinote, kad komisija ir Europos parlamentas yra susitarę dėl, nau, prieėmė naują pagrindų susitarimą, kuriame yra pateikiamos specifinės konkrečios nuostatos ir viena iš jų yra susijusi su pažeidimu bylomis. Čia yra komisijai nu, numatomi du įpareigojimai. Visų pirma, pateikti informacijos santrauką dėl visų sprendimų priimamų pažeidimų atvejais. Tai būtų pateikiama interneto svetainėje ir po to ad hoc, esant pareikalavimui, komisija turi pateikti informaciją apie konkrečias pažeidimo bylas. Ir mes esam numatė, e, susitarė su parlamentu pateikti tokią informaciją. Mums tai yra darbo pagrindas ir tas pagrindų susitarimas yra mūsų pagrindinis dokumentas, kurio remdamės mes ir teikiame parlamentui su pažeidimai susijusią informaciją. Jeigu neatsakiau į kažkurį jūsų klausimą, tai nedvėjokite ir užduokite jį dar kartą. Pone Oken. Okay. Žinoma, dauguma mano punktų yra įvardinta mano nuomonėje, bet man buvo labai įdomu, kai aš radau šitą e, punktą. Ten yra sakoma, kad institucijos turėtų nesuteikti prieigos prie informacijos, kai jos paviešinimas e, keltų grėsmę saugumui. Keltų saugumui komerciniams interesams. Ir po to yra teigiama, kad vyksta teismo procedūros ir teisinės konsultacijos, bet čia ne teismas. Ir jeigu jūs dabar sakysite, kad užslaptinkime visą informaciją, nes gali būti, kad kada nors ateityje jos pagrindu bus iškelta byla teisme. Na, per daug platu yra sakyti, kad galbūt jeigu ateityje kada nors tos informacijos pagrindu uh, gali būti iškelta byla teisme, jos viešinti negalima. Tokiu būdu neleistume nei piliečiams, nei NVO dalyvauti, priimant sprendimus ir teikti skundus. Per daug lengva čia yra pasakyti, kad nesuteiksim jums informacijos dėl to, kad gali būti, kad jie ateityje atsidurs teisme. Dr. Kröger. Daktaras Kröger. Ačiū, pirmininkė. Aš pabandysiu paaiškinti 1049 reglamento taikymo sritį. Jis yra taikomas prašymams gauti informacijos arba prieigai prie dokumentų. Iš esmės, tai ne, šito reglamentu nėra reglamentuojamas, reglamentuojama prieiga prie e, pažeidimo bylų. bet manau, kad čia viskas yra sudėtingiau, negu kad jūs įvardinote, kadangi yra teismo precedento teisė, pagal kurią yra teigiama, kad kol byla yra svarstoma, valstybės narės privalo užtikrinti informacijos saugumą, konfidencialumą, tam, kad būtų galima uh, rasti sprendimus bendradarbiaujant valstybei nariai ir komisijai. Tokia yra precedento teisė ir būtent dėl to 1049 reglamente, taikant jo nuostatas, yra teigiama, kad informacijos negalima suteikti kiekvieno pageidavimo ar prašymo išklausimo pagrindu. Kalbu apie informacijos suteikimą piliečiams parlamentui čia yra suteikiamos truputį kitokios teisės negu kad kiekvienam piliečiui. Tai yra. Ir pagrindas tam yra neseniai priimtas pagrindų susitarimas. Dėkui. Ar dar norėtų kalbėti kas nors? Pone Pacesku. Ačiū pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja. Norėčiau pasisakyti dėl metinės ataskaitos, kur yra pabrėžiama Europos teisės aktų taikymo svarba. Europos Sąjungos teisėje yra numatomos tam tikros prievolės ir jų taikymas turi būti užtikrinamas veiksmingiau. Reikia parengti instrumentus, kurie turėtų būti naudojami tobulinti Europos teisės aktams. Dabar jie turėtų būti patobulinami. Ir kaip ponė Oken sakė, kyla problemų perkeliant direktyvų nuostatas į valstybių narių teisę ir dėl to yra nesklandžiai taikoma bendryjų teisė. Todėl nacionaliniai instrumentai turėtų būti sustiprinami. Jeigu pateikiama peticija nėra susijusi su konkrečiu e, pažeidimu, vis tiek joje yra pateikiama informacija, naudinga informacija parlamentui apie piliečių interesus ir galima taip pat pažymėti, kad kalbant, pavyzdžiui, apie aplinkosaugą ir vidaus rinką, čia yra gaunama daugiausia peticijų. 173 peticijos buvo gautas, iš kurių 82 yra svarstamos pirmą kartą. Pabaigai noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad komisija ragina valstybės narės aktyviai dalyvauti, nustatant uh, pažeidimus ir taikant prevencinės priemonės kiekvienai teisėkuros priemoniai. Ačiū. Grazie, la kolega Basescu. Ci sono altri inter... Ačiū kolegijai Basescu. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Ar ponia Okun dar norėtų kalbėti? Taip, nes nepakankamai viską pasakiau, galbūt padariau klaidų. Norėčiau pridurti komisijai kad citata, kurią aš minėjau, jinai. Ten yra kalbama, kad e, nebūtų pažeisti visuotiniai interesai atskleidžiant informaciją. Todėl svarbu, kad būtų labai konkrečios išimtis taikomos, o ne neapibrieštos plačios. Aš manau, kad yra žymiai lengviau nieko neleisti, viską priboti, tačiau mes su tuo nesutinkam. Čia yra labai aiškiai išdėstyta. Ir taip pat yra teismo byla, aš susirasiu ją, manau, kad jūs turėtumėte su ja susibažinti. Ir tai nėra taip paprasta ir taip lengva, kaip jūs čia mums išdėstėt. Ačiū. Grazie, onorevole Oken. Allora, se non ci sono altre... Ačiū, ponia Oken. Jeigu daugiau niekas nenori kalbėti, galime laikyti, galime nustatyti pakeitimų terminą gegužės antrai dienai, 18 valandai. Ir jeigu ponas Šičias ir jis sutiks, dabar suteiksiu jam žodį nes mes iš pradžių pradėjom nagrinėti devintą punktą, nes jūsų čia nebuvo tuo metu. Taigi, žodis ponui Čišeseriui. Ačiū pirmininkė. Turiu garbę pristatyti nuomonės projektą komitetui. Noriu padėkoti sekretoriatui už pagalbą rengiant šios nuomonės projektą. Pagrindinis dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad norime remtis konkrečiais atvejais, kurie buvo pristatyti šiame komitete ir kurie yra susiję su pranešimu, kuris buvo parengtas užimtumo ir socialinių reikalų komitet, komitete, kur kalbam apie socialinę atskirtį. Taigi aš čia išdėščiau įvairius e, pavyzdžius ir tuos klausimus, į kuriuos atkreipė dėmesį piliečiai pateikę peticijas. Daugiau kaip ir neturėčiau ką pridurti, išskyrus tai, kad aš turėčiau padėkoti už galimus kolegų komentarus ar pastabas dėl šio projekto ir galbūt apsvarstyti, ar mes turėtum papildyti šį nuomonės projektą, ar jį iš dalies pakeisti. Taigi ačiū. Per la komisione do la parola al dottor Greco. Komisijos vardu žodį suteikiu daktarui Kregu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponui Šičeseriui už pasiūlymus. Pono Košė pateiktai nuomoniai. Mes džiaugiamės šiais pasiūlymais. Galbūt pasakysiu keletą komentarų Žinoma, neapžvelgsiu visų, bet kai kuriuos iš, iš jūsų apžvelgsiu ir pateiksiu jums kelis prašymus. Kadangi mes dalyvaujame peticijų komiteto darbe, mes taip pat gauname peticijas ir mes žinome, kokios yra pagrindinės temos, pagrindinis objektas tų peticijų. Daugelis iš jų susiję su klausimais, kurie nepatenka ES kompetencijos sriti, nepaisant to. Kai kurios iš jų mums yra aktualios. Pirmiausia, kai kalbame apie apsaugą nuo diskriminacijos, ES sistema, programa kovos su diskriminacija ribojasi tik tai su užimtumu ir profesiniu mokymu 2077 dokumento numeris. 2008 metais komisija priėmė mm, dokumentą, kad būtų išplėsta kovos su diskriminacija sritis Čia kalbama apie prieigą prie paslaugų ir prekių, apie socialinę apsaugą ir taip toliau. Kaip jūs žinote, šis pasiūlymas vis dar svarstamas taryboje anonimiškai, nes tai yra pagrysta 19 starties straipsnių. Matau, kad vienas iš jūsų pasiūlymų ir susijęs, kad reikėtų išplėsti taikymus rytį kovos su diskriminacija srityje. Ja. Ir tai jau yra e, priimta domen ir yra svarstoma. Ir mes žinome, kad kol kas yra sunku pasiekti vienbalsiškumo taryboje šio klausimu. Dar norėčiau pakomentuoti e, svarbą prieigos, pagerinimą prieigos, prieigos prie informacijos, informacinių technologijų Ir vienas iš pagrindinių veiksmų, kurių imsis komisija ir kurio paskelbė komunikate 2010 m. lapkričio mėnesį 2010-2020 m. laikotarpiui strategija parengta ir mes rengiamės darbui susijusiam su parengimu e, akto potencialios prieigos padidinimo akto, tačiau kol kas dar nėra apibrieštas neapibriešta darbo atvirkė, darbų grafikas. Tai yra sudėtingas klausimas, mes turime visą taip svarstyti su valstybėmis narėmis, su interesuostomis šalimis, pilietinė visuomenė, įvairiom organizacijom, pramonės atstovais, verslo atstovais ir taip toliau, nes visos šios šalis, šalis turi daug ką pasakyti šio klausimu. Manau, kad kita, iki kitų metų komisija jau galės parengti pasiūlymą dėl pagerinimo prieigos žmonėms su negale. Dėl aštunto punkto. Jūs minite Europos e, parkavimo kortelė skirta neįgaliesiems, žmonėms su negale. Tai yra puikus pavyzdys kaip reikėtų skatinti žmonių su negale judumą ES viduje. 91 ir 98 uh, of parking card for disabled people. That is 98 metų komisijos penktame dokumente uh, buvo um, įvesta ši, ši kortelė pirmą kartą ir daugelį E, valstybių narių jinai yra pripažįstama. Turėtum ir išplėsti e, tokią praktiką. Taip pat jūs kalbate, kad reikėtų vesti bendrą Europos tapatybės kortelę, tačiau tai yra kur kas sudėtingesnis klausimas. Komunikate apie ES strategiją negalios srityje mes kalbame, kad mes stengsimės išnagrinėti poveikį tokio abipusio pripažinimo. Ir taip pat remsimės ekspertų nuomonę negalios rytyje iš įvairių valstybių narių, išnagrinėsime galimą poveikį ir tuos, tų rezultatų pagrindų priimsim sprendimus, kaip toliau reikėtų elgtis. Tačiau kol kas negalėčiau pasakyti ko nors daugiau. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų darbo punktų, E, tai yra dirbti prie šios strategijos. Ir paskutinė pastaba, kurią norėčiau pasakyti, susijusi su 11 punktu. Tai yra, kad žmonės su negale turėtų e, tinkama socialinė apsaugos sistema ir joms būtų taikoma skurdo mažinimo programa. Mes turime Europos programą kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Tai yra viena iš svarbiausių iniciatyvų Europos 2020. Ir atsižvelgiama taip pat į žmonės su negale. Ir mes turime atlikti čia savo vaidmenį, kad būtų integruoti žmonės su negale į varias ES programas. Ir mes tenksimės pasinaudoti šią priemonę, stengiantis pagerinti žmonių su negale padėtį. Ačiū. Pone Ukin. Mūsų šešėlinis pranešėjas turėtų tais klausimais kalbėti. Aš noriu vieną mm, klausimą paminėti. Kalbam apie nediskriminavimą tinkamą ne, nediskriminavimą. Kaip suprasti tą affordable? Ar tai yra tinkamas, ar tai yra įperkamas? Tai yra minima šita frazė - affordable non-discrimination. Ar manau, kad čia turėtų valstybinės institucijos nuspręsti, apie kokios tos turėtų būti tinkamos nediskriminavimo priemonės. Manau, kad tai reikėtų spręsti tokiu būdu, kad žmonės su negale galėtų, kad jiems būtų užtikrintos primtinos kainos. Manau, kad turėtumėt tai pasvarstyti, kad čia reikėtų remtis ir remiantis um, žmonių su negale perspektyvą. Ačiū, ar kas nors dar norėtų kalbėti? Ar kolega Čičesteris norėtų ką nors pridėti? Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Neišvengiamai tai yra tik tai tarsi pagėdavimų sąrašas. Dėkoju komisijai už pastabas. Ir aš atsižvelgsiu, žinoma, ir pono, ponios Ukant pastabas apie žodį affordable, įperkamas primtinų kainų. Aš suprantu šį žodį pačiu plačia, plačiausia prasme. Jeigu asmenys negali kažkokių dalykų įpirkti, tačiau mes vis tiek nustatome, kad tai turi vykti, kažkas turi galėti įpirkti tas paslaugas. Paskutinė pastaba, kurią norėčiau pasakyti. Dauguma iš, dauguma iš mūsų labai pasisekė, kadangi mes visiškai nesuvokėme tų sunkumų, kuriuos patiria žmonės su negale. Kai kurie iš mūsų pastebi tam tikrą poveikį. Pavyzdžiui, kai šiame pastate aš einu į liftą, mano trūkumas yra tai, kad aš esu labai aukštas. Ir aš sendamas prasčiau matau ir dėl to turiu labai pasilenkti, kad matyčiau, e, kokį paspausti mygtuką, pasirengata aukštą. Ir čia, e, tie mygtukai nustatyti tokiam aukštį, kurie atitiktų vidutinio ūgio žmogui. Uh, Ir čia aš tiesiog bandau palyginti, kad tie žmonės, kurie sėdi vežimėlyje, jie kenčia nuo to. Net elementariausiai įvažiavę į liftą jiems per žemai tie mygtukai yra. Taigi gali būti įvairių aplinkybių, kai žmonės patiria didžiulių nepatogų, nepatogumų. Ir mes turime pasistengti palengvinti jų gyvenimą. Ačiū. Grazie. Allora ricordo anche per eh, questo parere. Ačiū. Galutinis terminas teikti pakeitimams yra gegužės 4, 18 valanda, o dokumentas bus patvirtintas 24 gegužės. Toliau 12 punktas 3 peticijos. Sono Peticijos 1110, 1296 ir 1037. Ir suteiksiu žodį Mary Oli. Oleri. Sorry, Madam Chairman, would you like me to read my petition? Gerbam pirmininkė, ar man perskaityti mūsų peticiją? Taip. Taip, žodis jums. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti peticijų komitetui už tai, kad susidomėjo šiuo atveju. Ačiū už galimybę e, atstovauti savo bendruomeniai e, čia. Norėčiau kalbėti apie toksinės e, atlikas esančias Kadle ir Klergolvai saloje. Yeah. Mūsų peticija pateikta komitetui, turite savo aplankę, norėčiau tik tai atkreipti dėmesį e, į e, kai kuriuos aspektus. Galvai įlanka yra e, didžiausias natūralus uostas, o Golvai saloje esantis savartynas kelia didžiulės problemas. Ir iš tiesų mums kyla nerimas e, dėl to, kad nesijima veiksmų, ten saugoma yra 5000 e, tonų atliekų, e, nesimta visiškai jokių veiksmų nuo 98-ųjų atliktos ataskaitos ir rodo, kad įlanka užteršta yra atliekų, daroma žala ir gamtai ir ir žmonėms. E, savartynas veikia be leidimų, nereguliuojamas, šimtas, e, šimta tūkstančių tonų atliekų jis pat bendrovė e, per tą laiką pagamino ir veikia iš esmės savartynas neteisiai, neteisėtai. Valdžios institucijos turi vykdyti e, priežiūrą, e, bet nevykdo savo prievalio. Visos valdžios institucijos e, žino, kad tarša yra vykdoma jau šešis metus, bet nieko nedaroma. Tok, toksinės atliekos kiekvieną dieną nuteka ir patenka į Golvės įlanką, daroma netitaisoma žala aplinkai ir uh, reguliavimo institucijos e, neužtikrina e, apsaugos, į kurią mes turime teisę, todėl e, šiandien kreipiuosi į Jūs ir norėčiau pasakyti, kad viežinių susirgymų pas mus yra daugiausia. Ir e, šie duomenys yra e, skelbti ir Airijos medicinos e, žurnale. 34 procentais didesnis yra sergamumas vėžių palyginti su visos šalies rodikliais nebuvo atliktas atliekų poveikio vertinimas visai įlankai. Vyriausybės Ne viena vyriausybės institucija nenori prisimti atsakomybės už mūsų sveikatą ir bendruomenė turi reikalauti, kad sistema tinkamai veiktų ir reguliavimo institucijos turi pripažinti, kad turi e, pareigą vykdyti priežiūrą. 8 Liepą aplinkosaugos ministras užsakė dar vieną tyrimą, nepaisant to, kad ankstesnių vyriausybės užsakymo atliktų tyrimų uh, rekomendacijos nebuvo įgyvendintos. Buvo įvardytos e, dvi e, pavojaus rytis. 2008 metais atliktas rizikos vertinimas. Mums labiausiai rūpi, rūpi poveikis gyventojams gyvenantiems prie įlankos, mums e, rūpi, kas darosi su žmonėm, kas darosi su aplinka. Ir visi šie klausimai e, mums kelia didžiulį nerimą. E, Galway yra labai netoli gyvenamųjų e, zonų. Ir ataskaitoje iš tiesų nekalbama apie tikrąją situaciją, išvados klaidinančios yra. Ir dar vienas nuogastavimas sukeltas ataskaitos yra tai, kad e, toksinių medžiagų koncentracija yra e, labai didelė ir e, iš tiesų nepakankamai yra įvertintas poveikis teršalų vietos gyventojams. Uh, rezultatai rodo, kad tarša yra labai, labai didelė. Jeigu panagrinėtumėm e, bandinius atliktus, e, užterš, didelis užterštumas sunkiaisiais e, metalais, visą tai patenka į įlanką. Ir rezultatai tyrimų kalba patys už save. Kai, ką galima padaryti, kaip sumažinti taršą ir Rekomendacija yra e, būtų pastatyti sieną, kuri, kuri sulaikytų teršalus. ES e, direktyvose yra numatyta, kad reikia parengti atliekų valdymo e, planus, kad reikia spręsti problemas, o dabar užteršta, užterša vietovė yra paliekama likimo e, valiai, tai reiškia ilgalaikę taršą, taršos lygis yra labai e, rimtas. Dešimt metų gyvenome labai, labai gerai ir buvo lėšų klausimų įspręsti, O, o dabar e, sunkiais laikais ir e, atrodo, kad e, visas klausimas bus atidėtas dar dešimčiai metų, o pasiekmes teks mums. Ir Ir per 16 metų nuo rekomendacijos dėl sienos pastatymo tai nebuvo padaryta, tarša ir toliau plečiasi bendruomenės e, laikė, e, laukė ir buvo kantrios pakankamai ilgai, kad e, valdžios institucijos prisimtų savo, įvertintų savo atsakomybę labai rimtai. Dėja, to neatsitiko ir tikimės, kad komitetas išnagrinės valdžios institucijų neveiklumą ir kad bus galima spręsti šitą klausimą turimais, turimų kanalų pagalba. Ačiū. Aš kalbėsiu ponios Matsuni vardu, nes jį turi dalyvauti spados konferencijoje, bet e, netrukus grįž pirmininkauti. Čia sujungiame tris peticijas prie šio darbo tvarkės punkto ir ponia Mekį dabar turėtų kalbėti 196 peticijos vardu, ar 1037 peticijos vardu. Ar aš teisingai jūsų pavardę ištariu? Ne, galima sujungti tas peticijas kartu, nes jos kalba apie panašius dalykus. Jei atvirai, aš buvau kaip svečias čia ir kaip vietinių gyventojų atstovas. Tiesų baisu, kai gaunama statistika rodanti, kad tarp gyventojų yra 27 procentais aukštesnis vėžio susirgymų lygis negu šalies vidurkis. Ir žmonės yra susirūpinę dėl to toksiško savartyno, iš kurio išteka toksiškos medžiagos. Ir žinoma, kad suprantama, kad jie nori, kad būtų imtas atitinkamų veiksmų. Ir mane tikrai labai nustebino ir pritrenkė gauti duomenis. Ir ypač, kad 2005 metais buvo labai aiškiai nustatyta, kad tas savartinas prieštarauja ES teisės aktams, kuriame teigiama direktyvoje dėl atliekų tvarkymo, kad visos, visi savartinai turi turėti licencijas. Ir šiuo atveju taip pat turėjo tai būti. Čia iš tiesų pakankamai platus trys klausimai. Ir labiausiai nerima keliantis yra žmonių sveikata. Iš tiesų žmonės yra pat svarbiausias mums dalykas. Ir dėl to jeigu būtų leidžiama tokiai veiklai toliau, toliau tęstis ir net netlikti sveikatos tyrimo toje vietovėje ir nevertinti, kiek jų sveikatą kenkia savartino to, toksiškos a, medžiagos, būtų nepriimtina iš aplinkosauginės perspektyvos, kuris taip pat mūsų viena iš pagrindinių, viena iš pagrindinių prioritetų iš tos perspektyvos taip pat reikia šitą problemą spręsti ir taip pat ir iš turizmo pusės. Airija ir ypač e, Korko uosto miestai ir artimos vietovės labai priklauso nuo turistų kiekio. Ir dėl to savartino šios vietovės tampa nepatrauklios turistams. Ir daugiau negu 50 lainerių, laivų atplaukia kiekvienais metais į Korko uostą. Ir tai rodo, kad turizmo pramonė šioje vietoje tikrai neklesti. Tad reikia, kad komisija ir peticijų komitetas priimtų sprendimą dėl to, kas turi būti daroma. Visų pirma, kas čia yra atsakingiausias visų pirma reikia nustatyti, kam tenka didžiausia atsakomybė. Taip pat reikia įgalioti atlikti sveikatos tyrimą, nustatyti ryšį tarp šio savartino ir vėžio susirgymo lygio ir taip pat reikia nuspręsti, kas turėtų tą savartiną likviduoti. Tai būtų padaryta tiek e, gamtos labui, tiek turizmo labui. Ir iš tiesų Šie žmonės atvyko visą tą kelią į Europos parlamentą, kad apgintų pačias pagrindinės žmogaus teisės. Tad aš dėkoju už tai, kad išklausėte šitos peticijos pristatymo, nes dėkoju ir savo vardu, ir savo kolegos, kuris taip pat yra kilęs iš tos vietovės. Labadiena, ponės ir ponai. Mano vardas yra ponia Makerti, esu iš Korko uosto salos. Džiaugiuosi galėdama pristatyti Jums tyrimą susijusiu su Korko vietovė. Mes norėtume pateikti peticiją Europos parlamentui dėl dabartinių poveikio uh, žmonių sveikatai ir gamtai. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkui. Uh, Europarlamentarui Šon Keliai už tai, kad leid, padėjo mums atvykti čia ir pateikti peticiją. Hobolin yra labai svarbi Vokietijos e, vietovė. Tai yra vietovė, kurioje viešo susirgymų lygis yra vienas didžiausių. Ir dėl to ten būtina atlikti sveikatos tyrimą tam, kad būtų galima patvirtinti arba paneigti ryšį tarp nutekančių toksinų ir chemikalų ir aukšto viešo susirgymo lygio šioje vietovėje. Uh, 2008 metais buvo pažadėta atlikti tokį e, tyrimą, 2010 metais tai nebuvo padaryta. Ir daugiau negu 50 milijonų eurų yra skundžia, e, leidžiama mm, sveikatos gerinimo klausimo šioje vietovėje, bet niekas realiai nėra daroma. Holbolai 56-metyje e, jau buvo įvardintas kaip pavojinga vietovė. Šioje vietovėje buvo nustatyta daug toksinų ir chemikalų, chromo šeš, šeštas izotopas buvo aptiktas. 2008 metais at, nu, konsultantai atliko tyrimą ir pradėjo išvados, kad chroma 6 ir kiti toksinai gali būti, kad pereina į paviršiaus vandenis. Ir dėl to vandens kiekis, e, kokybė, atsiprašau, yra netitinkantį kokybės standartų. 27, 27 procentais daugiau viešo susirgymų skaičių yra užfiksuojama mūsų vietovėje negu kad airijos vidurkis. Ir mūsų savivaldybė turėtų kreiptis į EPA ir prašyti uh, taršos kontrolės licencijos. Nuo 2001 metų dėl tokios licencijos nebuvo kreiptasi. Dėl to tos atliekos mūsų vietovėje yra ten laikomos nelegaliai. Uh, Ir nors Europos komisija atsiuntė oficialų perspėjimą, pareigodama išvalyti šią vietovę, nieko nebuvo padaryta. Ir viešųjų darbų e, tarnyba buvo įkurta tam, kad ištirtų Hobolin vietovę. Šios grupės pagrindinė užduotis yra įvertinti užterštumo lygį šioje vietovėje. Ši grupė yra įsitikinusi, kad svarbiausia reikia svarbiausia yra e, išspręsti problem, šios vietovės užterštumo problemas. Toksinai teka į uostą ir gali būti tiesiogiai susijęs su viešo susirgymo, susirgymo lygiu. Ypač reikia spręsti chromo šešinų tekėjimo problemą. Be to, Hobolin vietovėje yra toksiško dumblo susikaupę dideli kiekiai, kurie taip pat kenkia gyventojų sveikatai. Todėl mes norėtume, kad ši vieta būtų išvalyta ir padarytų saugia. Mes norime, kad būtų atliktas sveikatos tyrimas ir mes kreipiamės į šį komitetą prašydami saugaus aplinkos, saugos, aplinkos nekenk, aplinkai nekenkiančio E, kad būtų imtasi e, veiksmų padaryti mūsų vietovę sveiką ir nekenkiančią aplinkai. Dėkoju Jums už tai, kad išklausėte, taip pat dėkoju Šonui Keliai už tai, kad padėjo mums pristatyti savo peticiją e, parlamento lygių. Ačiū. Gut, vielen Dank an die Petenten. Äh, es erhält jetzt die Kommission das Wort und. Ačiū. Peticijų teikėjom, dabar suteiks žodį komisijai. Išklausysime pono Priklant šių klausimų. Prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad iš faktinės pusės mes visiškai pritarėm peticijų teikėjams. E, šioje, šiame savartinėje yra pavojingos kenksmingos medžiagos, tai yra toksinių medžiagų savartynas, neturintis jokio leidimo, tvarkymo leidimo. Ir dėl to mes veikiame prieš Airiją. Pone Uleris sakė, kad ši sistema visiškai nepasitvirtino ir visiškai pritariu. Teisingumo teismas pasmergė Airiją už sistemingą e, nesugebėjimą tvarkyti savartynų. Ir tai, ką mes iš savo pusės komisija e, nuveikėme, mes panaudojame šio teismo sprendimą padaryti spaudimui Airijai ir mes e, nusintėm perspėjantį uh, laišką Airijos vyriausybė pagal sutarčių 260 e, straipsnį ir reikalaudami išvalyti vietovę ir panaikinti teršalus. Mes suprantame peticijos tikėjų nepasitenkinimą dėl to, kad yra vil, vilkinami šie reikalai. Turiu pasakyti, kad panašu, kad naujas aplinkosaugos ministras ponas Orgen suprato iššūkius ir sunkumus šios problemos. Tačiau mes matom ženklų, kad jau pradėta imtis veiklos. Turime iš airijos e, vadovybės informaciją, kad bus įpareigota tam tikra institucija išvalyti uh, šį mėnesį šį savartyną ir pažiūrėsime, jeigu viskas vyks sklandžiai, jeigu turėsime patvirtinimą, kad yra valomas savartynas, o jeigu to nebus, tuomet imsimės skubių, jeigu ne, neslauksime skubių veiksmų Airijos e, valdžios institucijų, tuomet imsimės kito žingsnio, kreipsimės į Teisingumo teismą, kad būtų nustatytos sankcijos, kad būtų imtasi veiksmų prieš Airiją. Taigi dabar laukiame rezultatų iš Airijos. Pone Oleri, noriu pacituoti, kad mes tikrai neketiname laukti dar dešimt metų. Ačiū. Die Antwort war eindeutig äh, von den Mitgliedern. Wer möchte Stellung nehmen? Bustunaru? Manau, kad atsakymas buvo visiškai aišku. Ar kas nors norėtų iš parlamentarų kalbėti? Prašau. Vienas paprastas klausimas kuris patenka į mūsų kasdienių darbų sritį. Kaip yra įmanoma, kolegos, kad dešimt metų mes patiriame tas pračias problemas visose ES valstybėse narise. Jeigu tai būtų naujų įstojusių valstybių narių atveju, galėtumėm rasti paaiškinimą, jos mažiau pasirengusios, turi mažiau patirties, mažiau įrangos. Tai dar būtų galima paaiškinti, bet mes kalbame apie senasias valstybės narės, kurios nuolat šitaip akivaizdžiai pažeidžia ES teisės aktų reikalavimus. Tai tikrai kelia nerima ir yra visiškai neprimtina. Atsižvelgdami į tai, turėtumėm prašyti, kad būtų parengta ataskaita, kad būtų galima pakeisti reglamentus. Kodėl komisija yra tokia nerištinga, prašydama sugriežtinti taisyklės? Reikėtų iš karto e, tvarkyti ir atitaisyti padėtį, kai problemos turi tokį niokojantį poveikį aplinkai iš vienos pusės ir visuomenės sveikatai iš kitos pusės. Ir taip pat kelia grėsmę vėvairoviai. Kaip įmanoma yra šitaip elgtis? Mes dabar derame su šalimis iš vakarų Balkanų, bandome jas mokyti ir aiškinti, kas yra gerai ir kas yra blogai, kaip reikėtų elgtis, ką reikėtų tobulinti, gerinti kad jos galėtų atitikti mūsų lūkesčius, tačiau pačioje Europos Sąjungoje, jos viduje mes turime tokius akivaizdžius pažeidimo atvejus. Ir tai nėra vienintelis atvejas. Airijos atvejais, nežinau kiek tokių atvejų mes iš viso esam turėję, kai yra beveik identiška problema, kaip Airijos problema. Ką mes turėtumėm daryti, ko reikėtų imtis, kalbant apie šią ataskaitą ir kokius sprendimų reikėtų imtis. Vėl aš raginu komisiją nusekliau mums pateikti visą informaciją ir ryštingiau imtis problemos sprendimo. Mes turime pateisinti ES, kad jinai veiksmingai veikia, kad jinai gali išspręsti problemas. O čia mes matome, kad mes ne, nepajėgus išspręsti gana nedidelio masto problemų. Tai nėra pasaulinio lygio krizė tai nėra pasaulinės ekonomikos žlugimas, tai yra tiesiog tam tikra vietovė, kur yra pažeidžiamos aplinkosauginės, aplinkosauginiai reikalavimai, nes yra netinkamai tvarkomas kinksmingų atliekų savartinas. Tai iš tiesų kelia nerima, tai rodo mūsų pasivumą, mūsų nesugebėjimą išspręsti kasdienės problemas. Ir čia aš matau, kad mums būtina iš komisijos gauti nuseklesnį atsakymą, nuseklesnį reakciją. Turime teismo sprendimą, kalbam apie sankcijas, tačiau taip ilgai buvo leidžiama Airijos vyriausybei spręsti problemas ir dėja per tuos metus Airijos vyriausybė ir neišsprendė problemų, tai yra visiškai ne, ne, nepriimtina ir čia yra tiesiog paminamos visos ES vertybės. Ačiū. Ms. Oken, please. Pone Aukan. So did... Aš tiesiog pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš neprašiau žodžio, aš tiesiog norėjau pritarti tam, kas buvo išsakyta. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich würde äh, gucken, die Runde noch weitere Anmerkungen. Äh. Peticijų teikėjai galėtų vėl pasisakyti, tiesiog žvalgausi, gal kažkas norėtų pasisakyti. Aš pats noriu pateikti klausimą. Ar jūs turite kokios informacijos, kad kažkas pasikeisti? Nes komisija jau nurodė, kad ateinančiom dienom ar savaitėm jau kažkas turėtų iš esmės pasikeisti. Jeigu yra kažkokie numatyti svarbus įvykiai, galbūt jau jūs žinot kažką, gal jau turit kažkokios informacijos, kad kažko bus netrukus imtasi. Panašu, kad padėtis pasikeis ir aš džiaugiuosi komisijos pareiškimu. Ponas Hogan turėtų, turėtų skubiau imti sprendimo negu ankstesnis e, ministras. Mm, yra svarbu ne vien pasakyti, kad mes tikimės, kad greitai bus imtas veiksmų, reikėtų nustatyti konkrečius terminus, per kurį laiką tai turėtų būti sutvarkyta. Nes per tiek metų nukentėjo daug žmonių. 37 procentai vėžio atvejų yra didesnis procentas negu vidurkis e, visoje Airijoje. Ir tai yra svarus argumentas, mes negalime laukti dar dešimt metų. Todėl aš prašau komisijos konkrečiai nurodyti, ką, jo, ką jinai reiškia, kai jinai sako, kiek galima greičiau išspręsti šią problemą. Next one, please. I would just like to Norėčiau tik pasidžiaugti komisijos nurodymų, kad per kelias savaitės bus nus, paskirta institucija, kuri turės išvalyti šį savartytą, savartyną. Tai mus džiugina, nes tai negali toliau tęstis. Nes kas 11 dienų vienas naujas žmogus, jam yra diagnozuojamas vėžys. Taigi būtų imtis labai skubių veiksmų ir mes laukiame, kad kuo greičiau būtų skubos tvarka sutvarkytas, išvalytas šis savartytas, e, sutvarkytas. Ir taip pat dėkojame už tai, kad jūs išnagrinėjote šiandien šią peticiją. Dėkoju. Um, Likewise, say... Ačiū. Aš taip pat džiaugiuosi, kad komisija žada tam tikrus veiksmus. Mes nenorime, kad vėl reikėtų rengti kitą ataskaitą, kad nieko nebuvo nuveikta. Mes norime, kad fiziškai kažkas būtų toje teritorijoje nuveikta. Toksinis dumplas, e, jis yra plaunamas į įlanką, į uostą, patenka į gruntinį vandenį. Reikėtų fiziškai e, sustabdyti šį procesą. Potviniai išplauna tas toksinės medžiagas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad naujai paskirta institucija imsis pozityvių veiksmių, kad, mes, kad mums nereiktų vėl labai ilgai laukti. Dėkuoju. Higgins, please. Thank you very much. By, by virtue of the fact that we've... Ačiū. Turime sprendimą Teisingumo teismo, kad tai yra aiškus pažeidimas ES direktyvų. Kokio pobūdžio veiksmų mes galime iš tiesų tikėtis? kad vietos institucijos imtųsi veiksmų, nes iki šiol visiškai neatsakingai buvo delsiama. Mums reikia labai aiškių nuorodų, aiškių datų, aiškių terminų, kokių veiksmų mes galime tikėtis ir per kokį laikotarpį. Ačiū. Ja. Vielen Dank. Wir haben äh, die, äh, die Gefechtslage ist ja eindeutig. Ačiū. Padėtis aiškia komisija pateikė atsakymą, iš tiesų pažeidžiami teisės aktai yra teismo sprendimas, yra Airijos vyriausybės atsakymas gautas, sakoma, kad per porą savaičių bus imtasi veiksmų, tai būtų teigiama pusė, tačiau mes remiame peticijos teikėjus kalbėjome apie ES teisės aktų įgyvendinimą. Kai kalbėjome apie panasokiant pranešimą, visų pirma, aišku, reikia nustatyti, ar yra uh, pažeidimas, tai padaroma yra, o po to galima tik tai stebėti, kaip vyksta atsimušinėjimas įvairių šalių, stebime tai bejėgiškai, o kyla grėsmė ne tik tai aplinkai, bet ir žmonių gyvybei. Tad aš siūlyčiau nebaigti šitos peticijos nagrinėjimo. Uh, E, turėtumėm stebėti, kas vyksta toliau ir norėčiau pasiūlyti, kad e, e, peticijos komitetas nusiųstų laišką Airijos vyriausybei, sakydamas, kad tikimės skubaus atsakymo dėl situacijos. Tad tokie būtų mano pasiūlymai. Žvelgiu į narius. Ar yra norinčių kalbėti? Ačiū manau, puikia mintis. Ir e, galbūt ir e, komisija galėtų atsakyti, pavyzdžiui, kad per tris mėnesius arba per kitą nustatytą laikotarpį komisija mums pateiktų e, pažangos ataskaitą, kad nepaliktumėm klausimo atviro be nustatytų terminų, kad peticijų teikėjai geriau galėtų įsivaizduoti, kada galima tikėtis pažangos ataskaitos, nes nes e, antraip e, klausimas gali tiesiog pasimiršti, nes peticijų komitetas turi labai, e, labai daug darbo, nagrinė daug kitų peticijų, tai tiesiog turėtumėm pasirūpinti, kad klausimo nepamirštumėm, o pasiūlymų jūsų labai. Klausimas komisijai. Komisija optimistiškai sakė, kad veiksmų bus imtasi per atimiausias porą savaičių, tačiau vis dėlto kada turėsime komisijos atsakymą dėl termino. nes e, manau, e, peticijos teikėjai pagristai e, tikisi veiksmų ir šiuo atveju reikia imtis veiksmų, kaip manoma, greičiau. Na, manau, kad trys mėnesiai pagristas laikotarpis būtų, turbūt turėsime naujienų ir kito laiko, tačiau toks terminas būtų, būtų visiškai tinkamas ir na, turėtumėm turėti jau tuomet gerų naujienų. Nu jeigu naujienų nebūtų, tuomet jau būtų galima kreiptis į teismą. Panas Kelė, galbūt e, galėtumėt e, stebėti, kas vyksta, informuoti kitus, e, kaip peticijų komiteto nariai. Tikimės, kad per ateinančias savaitės bus imtasi veiksmų, kažkas turi būti daroma ir ponas kelia seks informacija. Na, manau, mes nebaigėme nagrinėti šios peticijos. Tai pirma. Antra, paprašysime per tris mėnesius pateikti pažangos ataskaitą. Ir trečia, nusiusime laišką airijos vyriausybei, skatindami imtis skubių veiksmų šiai neprimtinai situacijai spręsti. Na, ir kaip sakiau, ponas Kelė taip pat stebės visą e, situaciją. Turime pasirūpinti, kad ES teisės aktai būtų gyvendami. Čia mes kalbame ne apie besivystančią šalį, apie ES valstybę narę ir, aišku, tiki, tikimės, kad ten bus laikomasi ES e, teisės nuostatų, te, teisės aktai turi būti gyvendami. Manas Kėlė, ar turėtumėt baigiamųjų pastabų? Ačiū pirmininkė už jūsų supratimą, už jūsų e, labai e, e, pozityvų klausimą šiandien ir manyčiau, kad jūsų apibendrimas buvo labai geras, taip pat mus labai išdžiugina toliau dėl komisijai nustatomo trijų mėnesių termino. Tikrai tas terminas pagristas, suteikia daug vilčių ir tai padės su, sukurti pozityvų uh, įvaizdį ES. Mes tikrai rimtai rūpinamės tų, tuo, kas, kas rūpi ES piliečiams. Ir ačiū už jūsų paramą, ačiū už tai, kad peticija dar nebaigta nagrinėti ir mes, aišku, atidžiai stebėsime tai, kas vyksta. Dėkui. Ačiū. kreipsiuosi į peticijų teikėjus, tikiuosi laimingai grįžti namo, tikiuosi, kad susidarėte gerą Europos parlamento vaizdą. Toliau kitas klausimas, tai 13 klausimas, taip pat Airijos klausimas, čia trys peticijos, 872, 883. 902 ir dar viena 1207, taigi iš viso keturios peticijos buvo sujungtos. Ponas Higginsas perskaitys peticijos teikėjų pareiškimą ir yra pačių peticijų teikėjų čia, ne? Gerai. Bet... Tai tuomet jūs galite apsispręsti, kas pirmas kalbės. Okay. Jūs pasirinkite. Okay. Um, first, first of all, can I say, Mr. President, that 2009 metų gruodžio mėnesį trys šeimos, kaip pono Keli šeima, ponios Harkin šeima, nukentėjo nuo potvinių. Jie jautėsi, kad vietos institucijos nekreipė dėmesio į juos. Ir šią savaitę visos vietos institucijos susisiekė su tomis valstybėmis, su tomis šeimomis. Ir tai atsitiko po to, kai buvo pateikta peticija peticijų komitetui. Tai reiškia, kad vietinės institucijos dabar jau pradėjo veikti. Dabar jau su pirma Jos pripažino, kad jos neregavo, kai turėjo reaguoti. Ir antra. Jos nenori vis tik nenorėjo mokėti kompensacijų tom šeimoms. Tačiau noriu pasakyti, kad peticijų komitetas labai veiksmingas, sus, padėdamas piliečiams susisiekti su atsakingomis institucijomis. O šitas konkretus atvejis kurį noriu pristatyti aš ir ponė Harkin, tai yra susijęs su potviniais. Ir kai Airijoje būna potvinis, tai yra net toks potvinis kaip prie Reino. Šiandieną potvinis, o rytoj to potvinio jau nebėra. Ir dėl mūsų tam tikros ypatingos olienos pas mus, kai būna potvinis, tai jisai laikosi 3 ar 5 mėnesius. Ir šiuo atveju mes kalbame apie tokias šeimas, kurios 2009 m. lapkričio mėnesį nukentėjo nuo potvinio, nes jų nusavybė buvo visiškai sunaikinta. Žmonės turėjo būti evakuoti, nes potvinis apsėmė visiškai jų namus. Problema yra ta, kad jie dabar negauna kompensacijos iš airijos vyriausybės ir jiems taip pat draudimas neapmoka patirtų nuostolių, kadangi jų namai stovėjo potvinio zonoje. Ir galima buvo nuspėti tokią situaciją. Ir e, aš buvau 94-95 metais ministras atsakingas už tokius potvinio klausimus. Ir aš 94-95 metais pareiškiau pranešimą, e, kuriuo raginau nustatyti vietovės, kurios e, kenčia nuo potvinio labiausiai. Ir tai turėtų būti nurod, turėjo būti nurodyta plane, pagal kurį e, yra išduodami leidimai statyti namus. Ir neturėjo būti leidžiama statyti namų tose pavojingose teritorijose. Ir tai yra mano e, apygardoje ir ponios Harkin apygardoje tokių, atve, tokių vietovių yra, o dabar pasitaikė atvejų, kai tokie leidimai buvo išduoti. Viena iš šeimų, taip pat ketinusi pateikti peticiją, savo peticiją atsijėmė. Ir dabar mes kalbame apie dvi šeimas - Kynan šeimą ir Flatley šeimą. Vieni gyvena piet, šiaurės Golvėjaus regione, kiti pietų Golvėjoje. Ir abiem atvejais tom šeimoms buvo išduotas leidimas statyti namus tose vietovėse, kurias aš 95 metais įvardinau savo pranešime, kaip kenčiančias nuo potvinio ir kuriuose raginau neišduoti leidimų statyti namus. O šios leidimus joms išdavė vietos institucijos. O dabar tie namai yra visiškai sugriauti. Taigi šeimos negauna nei draudimo išmokų, nei kompensacijos, nei namų. 95 metais aš buvau nustatęs atvejus, kai 14 šeimų buvo gavę, statyti, gavę leidimus statyti namus tokiuose vietovėse. Ir joms taip pat draudimas nenorėjo mokėti išmokų. Ir tada mums pavyko suderinti su draudimu, kad e, jiems būtų išmokėta dalis išmokų. 2011 m. vasario mėnesį vyriausybė atsisakė mokėti bet kokias kompensacijas tokiom šeimoms. Čia iš tiesų yra didelė problema ir mes negalime remtis vien tik tai potvinių direktyva. Yra taip pat ir pakrančių direktyva. Bet svarbiausia yra tai, kad mes čia kalbame apie žmogaus teisės, apie elgesį su tomis šeimomis. 2009 metais nebuvo tokios direktyvos, kuri galėtų pasitarnauti sprendžiant tokias situacijas. Bet vis tiek sugebėjome paraginti Airijos vyriausybę atsižvelgti į tokių žmonių situaciją. Šį kartą mes prašome tokio paties supratingumo. Šitos Šeimos dabar neturi nei pinigų, nei namų. Ir taip atsitiko dėl to, kad jų namai stovėjo potvinio užliejamosi vietovėse. Aš netrukus perleisiu žodį savo kolegijai poniai Harkin, bet tik noriu pasakyti, kad vietos institucija visiškai nerodo jokios užuojautos šiems žmonėms. Ir vietos institucijos kartais gali pasakyti, kad jūsų stogo. Tai yra ta institucija, kuri gali nuspręsti, kokios spalvos turi būti jūsų stogas, kokio dydžio langai ar duris. Ir ar įvažiavimas į jūsų kiemą yra tinkamas ar ne. O dabar, kai ištinka potvinis, tai ta institucija visiškai nusiplauna rankas. Tikrai čia tos ataskaitos ir pranešimai labai dideli, aš jų visų skaityti nenoriu, bet tokia yra šios peticijų, peticijų esmė. Aš ir pirmininkė, aš labai trumpai nes mano kolega pasakė beveik viską ir paskutinis jo paminėtas punktas taip pat labai taiklus. Ir tos, kai jūsų stogas yra netinkamos spalvos, tai jie imasi veiksmų, o kai nukenčiate nuo potvinio, jie nieko nedaro. Ir komisijos reakcija atsakymas mums pasakė, kad potvinio direktyva negali būti taikoma atgalinė tvarka ir gavome vis tik tai uh, atsakymą tokį, kad peticijų autoriai nepateikė pakankamai įrodymų, kad ta vietovė yra papildomos apsaugos vietovė. Bet juk paprastas pilietis negali tokios uh, informacijos pateikti ir gauti. Reikia labai daug metų tokią medžiagą rinkti ir labai, manau, kad netinkamas yra komisijos toks atsakymas paprastam piliečiui. Ponas Sikinsas paaiškino situaciją, kokioje padėtyje dabar yra atsidūrę peticijų autoriai. Jie negauna draudimo išmokų, negauna valstybinės e, kompensacijos. Ir jie kreipiasi į ES institucijas prašydami pagalbos. Ir praėjusiu atveju, kaip kolega pristatė, pavyko e, padėti piliečiams. Ir dabar mes savo peticijų komitete galime iš tiesų paveikti ir pagerinti tų, e, šių šeimų situaciją. Dėkui. Komisijon. Wer spricht dazu? Kasparan Von der Kommission Herr Kasparanetti. Bitte. Komisijos narys Neti. Ačiū pirmininkė. Manau, kad taip pat dėkoju nariams, kurie iškėlė problemą. Komisija Dar ką dėkoju komisijai. Komisija dėkinga nariams, kurie iškėlė šios klausimus. Iš esmės mes šią problemą sprendėme dėl klimato kaitos padarinių. kalbame apie didelės aglomeracijas ir mažesnės aglomeracijas, kurios, kur buvo užduodami leidimai statyboms, neatsižvelgiant į kažkokius ekstremalius orų pokyčius dėl klimato kaitos, kurie gali turėti poveikio statyboms. Ir kalbant apie tuos potvinius, kur čia minima jie neįvyksta reguliariai ir tai buvo išskirtinio pobūdžio e, klim, e, reiškiniai. Tačiau čia kalbame apie potvinių e, direktyvą, kuri nėra taikoma retroaktyviai. Aš noriu Jums priminti ir Jūs žinote apie terminus numatytus direktyvoje, kad iki 2011 metų E, valstybės narės privalo atlikti rizikos, potvinių rizikos vertinimą. Ir ten, kur egzistuoja rizika potviniai, iki 2012 turiu parengti žemėlapius tokių užtvindamų potviniais e, e, teritorijų. Iki 2013 reikėtų parengti planus tokioms teritorijoms. Todėl būtų teisinga sakyti, kad šią direktyvą negalima naudotis kaip pagrindų gauti kompensacijoms. Čia gali būti ir didė... platesnio pobūdžio klausimai, kaip teisė e, į teisingumą, į bylos nagrinėjimą teisme daugelis ryčių nėra suderintos ir komisijos kompetencija yra tik tai išnagrinėti galimą e, bendrijos teisės pažeidimą. Mes e, tikrai užjaučiame šios situacijos atveju nukentėjusių žmonės ir turime pabrėžti, kad tokio pobūdžio situacijos turėtų būti išnagrinėjos atsižvelgiant į klimato kaitos padarinių įvertinimą. E, panašu, kad tokie reiškiniai bus vis dažesni vis dažnesni, reikėtų taip pat kreiptis į solidarumo fondą, panaudoti jo lėšas, kad, padė, kad būtų galima padėti valstybėms narėms įveikti m, tokius padarinius kaip potviniai. Žinoma, vietos valdžia, kuri suteikė, išdavė statybų leidimus tokiuose vietovėse, kurios buvo nustatytos kaip vietovės, kurie, kuriams būdingi potviniai, reikėtų čia taikyti priemonės, atitaisimo priemonės, kurios yra numatytos e, valstybės nacionalinė teisėje. Dar vienas dalykas, kurį aš turėčiau pasakyti. Right, uh, e, Taip, dėl paukščių direktyvos buvo iškeltas klausimas, e, nes ši direktyva reglamentoja specialios apsaugos zonas. Ir pagal šią direktyvą iš mūsų pusės Mes taip pat susirėm su panašia problema. Aplinkosaugos agentūra turi tam tikrus įgaliojimus, inspekcijas, patikrinimus atlikti. Ir komisija tokių įgaliojimų neturi, mums yra sunku tuos įrodymus surinkti. Ir prieš kreipiantis į teismą komisija turi turėti įrodymų, kad buvo padarytas pažeidimas bendrijos teisės. Dėl to šioje srityje negaliu konkrečių pastabų pasakyti. Tačiau mes netrukus rengsime komunikatą dėl ES teisės taikymo ir gerinimo. Ir jeigu mes negausime įrodymų dėl patikrinimų toje vietoje, tai mes negalėsime to nenumato sutartis, kad mes galėtume atlikti tokius patikrinimus. Jūs turbūt suprantate, kad komisijos įgaliojimai šios rytyje yra tikrai labai riboti. Ačiū. Ja, jetzt äh, halten nochmal die Mitglieder des Ausschusses die, das Wort. Dabar žodis komiteto nariams. Prašau, ponas Keli, žodis jums. Aš tik norėjau pritarti kolegoms, ponui Higgins ir poniai Harkin, šio klausimu. Tai mane džiugina ta prasme, kad bent jau mes galime čia kreiptis Europos parlamentą, peticijos komitetą ir nagrinėti šios labai liūdnus klausimus. Ir kartu tai mane liūdina, nes dar kartą tai parodo keltų tigro tam tikrus perlenkimus ir tą nesąmonę, kurią sukėlė e, statybų bumas. Taip pat daugybė yra e, statybų planavimo klaidų ir atskiriems asmenims e, iškyla labai didelių problemų. Kai kalbama, tarkim, apie stogų dangos spalvą ir taip toliau, mano tėvas gyvena panašioje teritorijoje ir Nacionalinėje televizijoje buvo programa praėjusiais metais, kur buvo rodomas nekilnojamas turtas, pastatas, pastatytas vėlgi tokiai užtvindamoji teritorijoje. Ir tai tik rodo, kad tas statybų planavimo mastas yra visiškai neatsakingas. Ir tam tikrose vietose planavimas yra daromos visiškai nesižvelgianti daugybę konkrečių reikalavimų. Ir piliečiai nukenčia, taip pat yra pažeidžiama bendrijos teisė. Netgi tose vietovėse, kur nėra potvinių, draudimo bendrovės e, sudaro nepalankės sąlygas draudėjams ir tos draudimo sutartys yra branginamos, tačiau iš esmės m, mm, tinkamos apsaugos nesuteikia. Ačiū. Ponas Higgins, ačiū pirmininkė, ačiū Jums ir sekretoriatui, taip pat komisijos atstovams, komiteto nariams. Aš jaučiu tam tikrą užuojautą iš komisijos pusės ir iš komisijos narių. Žinoma, mus labai riboja direktyvos. Kaip ponia Harkin ir ponia Keli, mes kalbame apie tris šeimas ir mes bandome daryti spaudimą nacionalių vyriausybėje, kad gautume rezultatus. Pone Kėlė, dar vieną dalyką Ponas Keli dar vieną dalyką iškėlė, dar vieną klausimą. Kai kyla e, potvinė ir nuo jų nukenčia žmonės. Čia kalbama apie tą keltų tigrą, apie ekonomikos spartų vystimą. 49 tūkstančiai žmonių dėja dabar turės būti nugriauti, nes jie yra pastatyti remiantis prielaidą. Manau, kad galiausiai ne tik komisijai ir netarybai iškils problema. Peticijų sekretoriatas atlieka vertinimą tų argumentų, kuriuos pateikė ponia Harkin ir aš tai, kas vyko 2009 m. gruodžio mėnesį. Ir buvo patiektas pozityvus sprendimas nukėtėjusioms šeimoms. Ir aš norėčiau komiteto paprašyti apsarsyti argumentus, kuriuos mes patiekėme. Potvin direktyvą, pakrančių direktyvą, aš nenoriu apie jas kalbėti, bet Čia turėtų būti tam tikri žmogiški argumentai, daromas spaudimas vietos valdžios institucijoms, kurios akivaizdžiai labai grubiai pažeidžia savo įsipareigojimus, joms sutiktus įsipareigojimus. Ačiū. Okay, danke. Few small remarks. First, as we... Ponas Bastinė, porą pastabėlių. Uh, Ką tik kalbėjo komisijos atstovas ir sakė, nėra aiškaus pažeidimo kokio nors ES teisės akto ar, ar taisyklės. Tai akivaizdu yra. Tačiau, su pirma, tie du namai buvo pastatyti gavus statybos leidimą iš savivaldos institucijų. Tad iš tiesų namai, pastatai buvo pastatyti teisėtai, laikantis visų airijos taisyklių. Antra, airijos valdžios institucijom tenka aiškiai atsakomybė už leidimo išdavimą statyti tos du namus tas, kas e, suteikia tokį patvirtinimą, kas išduoda leidimą, e, tam, tam ir tenka atsakomybė e, katastrofos nelaimės atveju, nes jie turėjo mokslinius įrodymus, turėjo užliejamo teritorijų žemėlapius ir vis dėlto statybos leidimus išdavė. Tad jei kažkas e, eina arba įvyksta labai blogo, tai iš tiesų yra ir teisinė, ir moralinė atsakomybė ir ji tenka savivaldos institucijom išdavusiom statybos leidimus jei tie du piliečiai būtų pastatę tos du namus be statybos e, leidimų išduotų teisiškai, tai jie būtų padati į teismą ir turėtų susimokėti baudas. Tai jie tiesiog laikėsi taisyklių, laikėsi teisinių reikalavimų. Todėl mano pasiūlymas, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, būtų toks. Su pirma, nusiųsti laišką Airijos vyriausybei Visų pirma, turėtumėm pasitikslinti. Aš nežinau, kokia pas jūs hierarchija yra. Kai kuriuose valstybėse narėse yra nacionalinės institucijos atsakingos už e, statybų saugą, turėtumėm pasitikrinti, e, kokia yra Airijos e, sistema, turėtumėm išsiaiškinti, ar yra atsakomybė numatyti nacionaliniu lygmeniu, ar e, galbūt reikėtų pasiaiškinti, kas vietos lygmenį yra atsakingas, tuomet turėtumėm nustatę, kas atsakingas yra, išprašyti teisinės kompensacijos tais dviem atvejais. Ir galutinis mano pastebėjimas daugelį valstybių narių, kaip ir pavyzdžiui Rumunijoje, kai kyla potviniai ir kai potviniai sukelia e, lab, labai sunkių pasiekmių, vir, vyriausybės e, e, moka kompensacijas, nors, nors tai labai sunkiai gali padaryti. Tai, tai yra aiškus, su, aiškus solidarumo su nukentėjusiais. Uh, pavyzdys ir manyčiau, kad Airijos valdžios institucijos turi moralinę pareigą parodyti solidarumą. Šiais dviem atvejais turi pareigą padėti, nes tie žmonės visiškai laikėsi visų reikalavimų, o dabar yra visiškai apleisti, liktai būtų pastatę tuos du namus vakume, kuriame negalioja jokios teisės nuostatos ir tarsi būtų nesilaikę teisinių nuostatų. Dėkui. Pane Harkin, vėlgi kalbėsiu labai trumpai, nes iš tikrųjų viskas jau buvo pasakyta. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už užuojautą, už klausimo supratimą, nors kompetencijos šioje srityje neturi. Taip pat ačiū ponai Bostinaru už gerus pasiūlymus. Aišku, mes iš dalies e, ribojame, pribuoti esame, to, ta prasme, ką galime padaryti ir, ir nuveikti, tačiau galime daryti spaudimą nacionaliniai vyriausybei, siekiant užtikrinti, kad visų pirma daugiau tai nepasikartotų ir antra, kad būtų kažkaip tai uh, E, padėta nukentėjusiems žmonėm. Ir e, e, kalbant apie tas tris šeimas nukentėjusias nuo kelio eismo įvykių, tos trys šeimos gavo kompensacijos ir be to savildos institucijos pasirūpino, kad klaidos nebūtų kartojamos. Tai nemažiau vertinga yra. Tai peticijų komitetas tikrai nemažai pasiekė ir sekretariatas nemažai padarė, kad tie klausimai būtų stebimi, nes jeigu būtumėm e, tai tik tai čia aptarę ir toliau nebūtumėm stebėję klausimo, tai nieko ir nebūtų buvę padaryta. O, o jūs nenuleidote rankų ir ačiū Jums už tai. Ačiū, turėčiau pasiūlymą visų pirma. Peticijos svarstymas nebus baigtas. Antra, minėta nemažai laiškų, teisinė padėtis gan gerai vertinta. E, kadangi Europos Sąjunga komisija negali daryti labai didelės įtakos, buvo užduotas statybos leidimas, žmonės statėsi namus teritorijoje, kurioje nebuvo tinkama e, tam ir sprendimą paprastai galima rasti vietoje ir teisingai pažymėjote, nesvarbu, ar tai bus e, e, teismo sprendimas ar džentelmenų susitarimas, turime dirbti e, kartu ir mano siūlymas būtų toks nusiųsti laišką savivaldos institucijoms ir E, vyriausybei pareikšti savo nuomonę, turėtumėm gauti atsakymą. Žinome, kad e, vietoje e, politinė valdžia gali daryti klaidas, bet turi iš jų pasimokyti. Ir kaip vaikai iš tiesų ir klydome, ir mokėmės iš tų klaidų. galėtumėm informuoti Airijos ombudsmeną, nes tai yra civilinis klausimas. Uh, Žmonės nukentėjo nuo, nuo valstybės įsikišimo ir prašo e, pagalbos. Taigi klausimas lieka atviras, siūsime laišką savildos institucijom, vyriausybei, ombudsmenui, lauksime tada atsakymų. Ir tuomet galėsime, gavę atsakymus, pareikšti savo nuomonę dar kartą. Ar visi tam pritartų? Gerai, tuomet baigiame svarstyti šį klausimą. Toliau kiti klausimai. E, tam tikras nesusipratimas. Taigi, e, trumpai kiti klausimai. Praeito posėdžio protokolas. 20 klausimas, peticija 774, Marija Jesus Perez pateikta iš Ispanijos. Sutarėme, kad dėl aplinkybių susidariusių tai bus aptariama vėliau. Ir manau, dar kai ką reikėtų pridurti per koordinatorių posėdį bus aptarta tolesnė procedūra, įskaitant galimybę parengti rezoliucijos projektą. Tai reiškia, kad Rezoliucijos projektą svarsysime per koordinatorių posėdį ir ten priimsime sprendimą. Tad e, norėčiau, kad e, šita formuluotė būtų įtraukta į protokolą. Niekas neprieštarauja, tai e, turbūt tai galima patvirtinti. Perduodu viską dabar kolegai. Baigsime dabar posėdį, paprašysiu likti koordinatorių. Ir koordinatorių posėdis prasidės už dešimties minučių. Yes.